this debate can uh, expect. Mes, ponės ir ponai, daug galime tikėtis iš Europos vadovų tarybos ketvirtadienį ir penktadienį. Aš tikiuosi mūsų frakcija ir manau, kad šio parlamento dauguma tikisi to, kad mums pavyks baigti šį viršūnį susitikimą, ponė Baroso, priemu atkaklesnį, ryštingesnį požiūrį į šią krizę. Mums reikia išsamaus požiūrį į šią krizę ir iki šiol jo nejutome. Nei taryboje, nei parlamente. Ir, ponė Šulcai, aš turiu porą klausimų dėl reitingavimo agentūrų ir dėl to vaidmens, kurį jos atlieka dabartinėje krizėje, bet reikėtų bandyti ieškoti krizės priežasčių savyje, o ne už ES ribų ir už mūsų institucijų ribų. Taip pat būkime sažiningi, juk krizė dar nesibaigė. Tie, kurie mano, kad skiria papildomų pinigų Graikijai išspręsime krizę, visoje Europoje klysta. Krizė dar nesibaigė ir ji tęsis jeigu mes visų pirma neieškosime struktūrinių sprendimų Graikijai ir jei nesukursime tikros ekonominės ir politinės sąjungos Europoje. Tik tai taip mes galėsime baigti krizę Europoje ir Graikijoje. Nes ar galima turėti bendrą valiutą ir 17 ekonominių strategijų? 17 atskirų rinkų. Niekur pasaulyje taip neveikia, tik tai e, viskas, tik tai čia Europoje mes turime vieną valiutą ir daugybę skirtingų vyriausybių, skirtingų strategijų ir skirtingų rinkių. Kaip federalistai sakydavo Europos parlamente, kad taip gali veikti. Vakar Tarptautinio valiutos fondo vadovas kreipėsi į mus sakydamas, kad būtina sukurti bendrą sąjungą politinę ir piniginę ir ekonominę Europoje. Ponas Gaineris vakar tą patį sakė, ragino mus baigti kovoti vieniems su kitais ir sukurti bendrą ekonominę ir politinę sąjungą. Net kitoje Atlanto pusėje atrodo, kad jie žino, ką mes turėtume daryti, kad baigtume savo krizę gerbiamas pirmininkė, tai yra svarbiausias klausimas e, Europos vadovų tarybai rytoj, kaip mums sukurti bendrą ekonominę ir politinę sąjungą. Kitas mano pastebėjimas, turime ieškoti būdų padėti Graikijai parengti labai drąsią taupimo programą. Ir tai turime aptarti su Graikijos pro, e, vyriausybe. Ir galbūt reikia žengti dar toliau, negu kad jie dabar yra pasirengę žengti. Bet taip pat reikia ir pozityvaus plano jiems jiems nepavyks išsikapstyti iš tos krizės tik tai taikant taupimo e, priemonės. Jiems reikia ir augimą užtikrinti, ir investicijas užtikrinti. Galime mes, pavyzdžiui, suteikti garantijų e, privatiems investuotojams. Taip pat skirkime Graikijai paskolų iš Europos investicijų banko. Paremkime jiems, e, paremkite jų privatizacijos programas reikia skatinti Graikijoje augimą ir investicijas. Pone Svoboda, aš dabar kalbu, bet ne Žonas Šulcas ir noriu kreiptis į poną Daulį. Aš pasakysiu tai prans, prancūziškai. Jis yra demokratas. Viskas dėl to yra aišku. Jeigu mes norime skirti lėšų Graikijai, visos tos kitos valstybės turi sutarti, su, su, surasti politinį konsensusą. Ir aš manau, kad turime įtikinti savo politinius bičiulius siekti to politinio konsenso. Ir aš dabar kreipiuosi į poną Dolį su prašymu tą padaryti. <clears throat> Aš puikiai žinau, kad uždavinys nėra lengvas, kurį jums patikiu, Josefai, bet žinau, kad mėgstate iššūkius. Tiesa, kad valstybė, kuri atsidūrė tokioje situacijoje, jei ji tikisi vieningos politikos, o ne politinių žaidimų. Ir aš turiu patirties kaip belgas, ponia Lainenai. Kaip belgas aš turiu patirties šioje srityje. Na ir galiausiai, ponia pirmininkė, mums taip pat reikalinga drąsesnė ekonominės valdysenos sistema, iškesnis paketas nei dabar. Ir vakar Europos komisijos atstovas spaudai spaudos konferencijoje pasakė, kad nėra reikalinga įvesti atvirkštinės kvalifikuotosios daugumos sistemą tame pakete. Ir komisija kartu su Europos parlamentu turi laikytis bendrijos metodo šiame ekonominės valdysinos pakete. Pirmininkas. Jūs uždavėte klausimą ponui Doliui. Ponas Dolis, akivaizdu, norėtų sureaguoti. Tai yra jau mandagumo klausimas. Jis pamojavo savo mėlynąją kortelę. Taigi norėčiau paklausti jūsų, ar sutinkate, kad jums būtų užduodamas klausimas, pono Dolio klausimas ponui Ferhofštatui. Taip pat ponas Komucakos dar pakėlė mėlyną kortelę. Ponas Dol. Žinoma, labai trumpai. Norėčiau užduoti klausimą liberalų frakcijos pirmininkui. Tada, kai liberalų vyriausybė išsakys solidarumą įvairioms valstybėms, esu įsitikinęs, kad mano frakcija dėl Graikijos primins tau tavo žodžius E, kad mano frakcija primins tau tavo žodžius, kuriuos tu dabar pasakėjai. Ar jūs norite sureaguoti, ponė Ferhofštat? Žinoma, ponė pirmininkė, kai daug valstybių pritars tam, ką sakė ponas Dolis, tuomet ir turėsime daugumą. Tačiau nemanau, kad šiandien po pietų, kai kalbame apie tokią svarbę vadovų tarybą, galime žaisti politinių partijų kortomis, prieštaraujant vienai ar kitai vyriausybei. Doli, pone Doli, negalime žaisti liberalų ar EPP kortą prieš socialistų kortą. Tavo uždavinys įtikinti tavo draugus, demokratus. Ir aš aišku tą padarysiu ir su savo frakcija. Taip pat. Tačiau reikia užsitikrinti Graikijos žmonių vienybę ir norą išbristi iš, iš krizės. Ir aš tikiuosi, kad tu tą padarysi. Ačiū, ponas Komutsakos irgi nori užduoti klausimą ponui Ferhofštatui. Pone Ferhofštatai, jums tik 30 sekundžių skiriama atsakymui. Ačiū, ponė pirmininkė aš labai apsidžiaugiau, kai išgirdau, kad tu pasakėjai, kad jog visi žino, kad Graikijos problema europinė problema. Ir Graikija turi įgyvendinti svarbes struktūrinės reformas ir užsimti privatizaciją. Tačiau norėčiau tave informuoti, nes tavo informacija nėra tiksli, kad e, dėl to buvo susitarta ir naujos demokratijos partija ir siūlė uh, šias priemonės, tačiau vyriausybė per 18 mėnesių nesugebėjo to įgyvendinti. Ačiū. Kągi, ponas Ramsdorfas irgi turi klausimą. Prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, tikiuosi, kad mane girdite. Aš labai didžiai išklausiau pono Perhofštato pasisakymo, Alde frakcijos pirmininko pasisakymo ir norėčiau jo paklausti, ar tiesa, kad jūsų šūkis yra štai koks. Graikija yra visur. Graikija nėra tiesiog viena ES valstybė narė. Tai yra bendra vyraujanti dvas, dvasia. Ir tai reiškia, kad Graikijos dvasia jaučiama visur Europoje. Pone Ferhofštat, jums 30 sekundžių atsakymui ponė pirmininkė. Aš manau, kad akivaizdu, kad jeigu neišspręsime Graikijos problemos, tuomet didelių problemų kils visoje eurozonoje. Portugalijoje, Airijoje dabar matome problemų ir matome, kad dideli yra skirtumai tarp Graikijos, Portugalijos ir Vokietijos, Airijos ir Vokietijos. Ir ta krizė tik tai, tikrai nėra vien tik tai Graikijos, tai yra visos eurozonos valstybių reikalas. Ir 2009 m. gruodžio mėnesį trūko solidarumo ir dėl to sukūrėme dar daugiau problemų nei yra dabar. Ora, Ačiū. Periname prie diskusijų. Kitas kalbėtojas yra ponas Zahradil. Dvi su pusė minutės jam skiriamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai įdomu ir linksma šiandiena mūsų parlamente. Tačiau norėčiau priminti, kad pas mus yra dar daug tokių, kurie patyrė komunizmą. Tokių, kurie padarė daug greitos pažangos tam, kad pasirengtų narystį Europos Sąjungoje. Mes turėjome įrodyti, kad tenkiname Kopenhagos kriterijus, įrodyti, kad turime visapusiškai veikiančias rinkos ekonomikas ir taip toliau ir panašiai. Tačiau dėja tokie reikalavimai nebuvo taikomi valstybėms narėms, kurios stojo į eurozoną. Kodėl? Pone pirmininkė, paprasčiausiai dėl to, kad e, eurozona buvo sukurta kaip politinis, o ne ekonominis projektas ir dėl to kriterijų nebuvo laikomasi, skaičiai buvo keičiami tam, kad būtų uh, įtrauktos valstybės, kurios nebuvo tam pasirengusios. Ir tai sukėlė problemų ir dabar mes išgyvename padarinius ir išgyvename sudėtingą laikotarpį. Ir tikrai, nepaisant to, kad daug mano frakcijos narių yra iš kitų nei eurozonos valstybių, mes tikrai nenorime, kad euras žlugtų. Tačiau nemanau, kad eurą galime ginti bet kokią kainą. Panašu, kad išpirkimų skirsnis jau eina į pabaigą ir vadovų taryboje turi būti nusinčiamas aiškus signalas. Jeigu padėtis eurozonoje nėra tvari, tuomet ta valstybė turi iš esmės keisti situaciją ir netgi gali būti keliama galimybė restruktūrizuoti skolą arba, kaip žiauru tai betrodytų, išstoti iš eurozonos klubo. Jeigu to nepadarysime, ponė pirmininkė, papasakosiu, kas atsitiks. Kita kartą jūsų oponentai arba jūsų e, pareigų perėmėjo oponentai nebus tokie draugiški euroskeptikai kaip aš. Tai bus tikrai drastiškai nusiteikę e, antieuropiečiai, dėl to, kad juos išrinks įsiutę vokiečios, vokiečių, Vokietijos mokesčių mokėtojai, Niderlandų verslininkai, kuriems bus nusibodę mokėti už kitų skolas. Ir nei aš, nei jūs, ponė pirmininkė, tikrai nenorime, kad taip atsitiktų. Taigi elkimės atsakingai ir, ponė pirmininkė, taip pat jūsų prašau nepiknaudžiauti krizėmis kaip galimybe vykdyti supranacionalinės darbo atvarkės, fiskalinė sąjunga, mokesčių sąjunga ir panašiai, nes tai neduoda jokių rezultatų, tai nėra Europos krizė, tai yra vienos neteisingos pasenusios europinės integracijos savokos krizė ir tiek. Ačiū kitas kalbėtojas, ponė Harms. Pirmininkė, ponė Giori, kolegos. Mane stebina, kaip pakrypo ši diskusija kadangi dabar esame vienoje rimčiausių kada nors kilusių krizių. Kalbame apie tai, kad reikia ginti Šengeną, tačiau Vengrija nesugebėjo apginti spaudos laisvės. Libijo, Libijoje, Egipte žmonės taip pat nori, kad Europa kažkaip reaguotų į jų situaciją. Ir todėl nereikia visai stebėtis, kad Graikijos įvykiai tap, tampa vis rimtesni. Europoje yra daug prezidentų, daug lyderių, bet nėra lyderystės. Tai yra pagrindinė problema, kurios mes nesprendžiame. Be to, ši krizė, besitęsianti finansinė krizė, kuri yra ilgesnė nei Graikijos krizė, parodė, kad taryba visą laiką reaguoja per vėlai ir ne, nenusistato savo pakankamai abicingų tikslų. Ji kalba apie Graikijos gelbėjimą, pietų stabilizavimą. Ir kad ES tikrai gali susidoroti su šiais iššūkiais, bet realybėje mes to nematome. Todėl manau, kad yra viena tik institucija, atsakinga institucija ir tai yra taryba. Parlamentas irgi turėjo įgaliojimų, tačiau iki šiol mes jų pilnai neįgyvendinome, iki šiol mes neparengėme rezoliucijos, kurioje būtų bandoma išspręsti šią istorinę krizę. Manau, kad tai yra apgailėtinas dalykas ir Tie, kas sėdi dešinėje, taip pat nesugebėjo laiku reaguoti į įvykius Graikijoje. Pažvelkime, kas vyksta Graikijoje. Josefas Doilis e, turi prisimti šiokią tokią atsakomybę dėl naujosios demokratijos narių. Tačiau kokiagi yra socialistų atsakomybė ir papandrėjų atsakomybė. Nors džiaugiuosi, kad vakar buvo balsu, teigiamai nubalsuota dėl pasitikėjimo, tačiau Graikijos vyriausybė turi nuspręsti dėl sąžiningų programų. O dabar viskas vyksta labai nesažiningai, nes turi sumokėti patys skurdžiausi Graikijos gyventojai. Graikijos elitas vengia savo atsakomybės, nors jie taip pat yra atsakingi už tai, kas įvyko. Todėl ir toliau pasisakome, kaip anksčiau, kad reikia numatyti protingesnės paskolas Graikijai, ilgesnius terminus. Ir kai pripažįstame, kas yra teisinga, turime pripažinti, kad privatus investuotojai taip pat turi sumokėti savo kainą. Ne todėl, kad mes bijotume reitingų agentūrų, o todėl, kad krizės šaknis nebuvo dar išrautos o jos nebuvo išrautos todėl, kad ne, nepakanka politinės lyderystės. Būtent tai turime aptarti Europos vadovų taryboje per ateinančias dienas. Pone Barozo, linkiu Jums sėkmės kuriant sažiningesnį, sažiningesnį valdymą ir bandant išspręsti šią krizę. Nežinau, ar bus patvirtintas finansinių sandorių mokestis, mes pasakome už tai. Tačiau dabartinis piknaudžiavimas mokesčių sistema, išmokos įvairios, kur visa tai sukėlė krizę ir visa tai ir toliau vyksta. Ir už tai esate atsakingas jūs. Ačiū. Ačiū, ponė Harms. Toliau kalbės ponas Biskiai. Ačiū. Jei pažvelgtumėte į Graikiją, šiomis dienomis galėtumėte kai ko pasimokyti pastarojo meto įvykiai, reikalavimai sugriežtinti įvairias sąlygas pasigirsta, bet tai Graikijos neišgelbės. Manau, ir jūs turite prisimti už tai atsakomybę. Bet mesgi viską darome taip, kaip anksčiau. Girdime, kaip žmonės ragina daugiau taupyti, mažinti išlaidas vykdyti privatizaciją, kalbėjome apie Europos semestrą. Ar tai turėtų pasitarnauti kaip pavyzdys valstybėms narėms? Girdime, kad ketinama dabar įkurti privatizacijos agentūrą, kaip kad yra Vokietijoje. Pone Langen, Vokietijos Trojhan yra kai ką gero padariusi, tačiau ji taip pat sąlygojo didžiulį pramonės smuk, nuosmukį ir valstybės turto grobstimą. Man atrodo, kad milijardai Graikijai skiriami galiausiai nusės bankuose. mes tiesiog viską darome taip, kaip anksčiau. O mano galva vienintelė alternatyva yra radikalus pokytis finansų ir ekonomikos politikoje. Tačiau tam drąsos neužtenka. Niekas nesprendžia pagrindinių krizės priežasčių ir tai yra pagrindinė problema. Trūksta drąsos užtikrinti daugiau demokratijos, daugiau skaidrumo. Vyksta politika už uždarų durų o tai kelia pavojų visai Europos idėjai. Ponios ir ponai, nacionalizmas įsišaknyja. Paprašykime Europos vadovų tarybos pasiūsti aiškius, tinkamus signalus, o ne tuos signalus, kuriuos matome šiandieną. Ačiū. Ačiū, ponė Biski. Ponas Faraž, dvi minutės. Gerbiamas Baroso aš visą laiką, kai jums, jūsų paklausiu, koks yra jūsų planas B, jūs man sakot, kad tokio nereikia o tada, kai mes kalbame apie tai, kad problem, e, kai kurioms valstybėms reikės tuo išpirkimo priemonių, jūs sakote, kad ne, ne, ne, jokių problemų nėra. Ir vėl mes kalbame dabar apie Graikiją ir jūs sakote, kad nėra alternatyvos jų parengtam planui. Mes ignoruojame tai, kad sakoma, kad to kitos valstybės paseks Graikijos situaciją, jūs dažnai klystate prognozuodamas, kokia laukia euro ateitis. Ir dabar jūs sakote, kad Graikija tuoj pradės aukti. Visi žino, kad taip netiesa ir netrukus gali mums tekti pradėti kalbėti apie dar vienas Graikijos gelbėjimo priemonės. Iš tiesų, man labai nemalonu stebėti, kaip ta valstybė, kurioje gimė demokratija, patiria e, praktiškai patyčias iš jūsų ir iš Tarptautinio valiutos fondo kai jiems sakoma, kad jie privalo prisimti tokį e, taupimo planą, kad jie privalo mažinti savo ekonomiką, ją apriboti, jiems yra teigiama, kad nėra alternatyvos tokiems sprendimams. Tai jiems e, liepiama imtis tokių priemonių, kurios jiems atrodo kaip sado mazochistinės beveik, dėl to žmonės ir eina į gatves ir protestuoja. Jie mano, kad jų demokratija kyla e, grėsmė. Tad Geri europiečiai turėtų kaip tik ieškoti alternatyvų graikams, kaip jiems vėl atsistoti ant kojų, kaip vėl pajusti savo vertę. Reikėtų jiems leisti patiems diskutuoti ir ieškoti būdų e, spręsti savo skolos problemas. Ir tik tai tada gali būti sėkmingi taupimo planai. Nes jeigu mes versime graikus įgyvendyti tam tikras proble e, priemonės tai prives tik tai prie socialinės ir ekonominės nelaimės, dar didesnės negu kad yra dabar. Herr Zavela hat sich mit einer blauen Karte. Frau Zavela. Mėlynoji kortelė. Pone Salvira. Pone Faraž, ar atsakysite klausimą? Taip. Ačiū labai, pirmininkė. Turiu klausimą, ponai Faraž. Norėčiau paklausti, kokia yra Junktinės karalystės išonė skola? Ir kokia yra jūsų nuomonė? Ar e, Junktinė karalystė turėtų taikyti izoliavimo problemą, e, politiką? Prieš 20 metų mes dalyvavome rengiant valiutos kurso mechanizmus, mes E, buvome susiję savo valiutą su Vokietijos markė, tai mums kainavo tai, kad milijonas mūsų žmonių prarado darbus, bet galų gale mums pavyko išspręsti problemas ir dešimtajame dešimtmetyje mums viskas sekėsi puikiai. Iš tiesų negalima sulyginti ekonomikų, kurių valiutos kursas yra skirtingas, kurių ekonominis lygis yra skirtingas. Uh, negalima visiems taikyti vienodų sprendimų. Mes neįstojame eurozoną, o jūs di, a, e, įstojote ir, ačiū Dievui, mes dabar nesame tame kalėjime, kur, kuriame esate jūs. Dėkui, toliau ponas Marlener, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pone Baroso, praėjusį antradienį jūs sakėte, kad Graikija gali pasitikėti, pasikliauti Europą. Europa, kaip jis sakė, laikysi savo pažadų. Ar jis mano, kad Graikijai reikia pagal Lisabonos sutartį neleisti imtis individualių veiksmų, juk taip nėra. Kiekvienas nacionalinis parlamentas turi turėti teisę išreikšti savo nuomonę. Ir atrodo, kad komisijos galios nevaldomai plinta ir stiprėja, tam atėjo galas, taip turi ateiti galas. Europos valstybės narės turi galėti priimti savo sprendimus. Dabar atrodo, kad jos turi priminėti sprendimus su pono Baroso palaiminimu, bet ponas Baroso nėra demokratiškai išrinktas. Pono Baroso, čia jau panašu ne į demokratiją, o į diktat, totalitarnį režimą. Tikrai nėra priimtina, kad ponas Baroso nuspręstų, ar kas turi mokėti. M, ir skirti lėšų gelbėti kitas valstybės ar ne. Pavyzdžiui, iš Niderlandų pusės galiu būtent tai pasakyti. Iš tiesų, jūs negalite spręsti, ką turėtų daryti Olandija ir Olandijos žmonės. Net jeigu Graikijos skola per naktį stebuklingai dingtų, vis tiek problemos iki galo neišspręstume. Ir vadovų tarybai yra vienintelė galima išeitis. Mums reikia vėl iš naujo dėkti, peržiūrėti, kokias, kokių priemonių imtis. Ačiū, ponė Madlenė. Komisijos pirmininkas prašo žodžio. Noriu atsakyti į du klausimus, kurie buvo man skirti. Ir mes čia tikrai dalyvaujame ideologinėje diskusijoje apie eurą. E, kraštutiniai dešiniai ir kraštutiniai kairieji yra susivienyje prieš eurą, prieš Europos projektą. Todėl aš noriu dar kartą kreiptis į visas demokratinės jėgas Europoje, šiame parlamente ir Graikijoje. Noriu paraginti jūs vienytis, ieškoti konsensuso. Viskas yra įmanoma. Jeigu visi sieksime Europos ekonominio augimo ir gerovės. Tie du klausimai buvo susiję su finansiniais mokesčiais ir su mūsų pozicija dėl atvirkštinės kvalifikuotos daugumos, dėl finansinių mokesčių Noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas, kuris bus pateiktas greičiausiai spalio mėnesį, bus skirtas mokesčiams skirtiems finansiniams transakcijoms. Mes atliekame poveikio vertinimą ir manome, kad yra dvi galimybės dabar. Galima numatyti finansinių paslaugų mokestį ir finansinius veiklos mokestį. Ir mes nusprendėme pristatyti finansinių transakcijų mokestį jums dėl to, kad PVM dabar kaip tokio finansiams transakcijoms nėra numatyta ir mes pateiksime pasiūlymą būtent dėl to spalio mėnesį. Antrasis klausimas buvo man užduotas pono Verhofštato. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad komisija pritarė parlamentui dėl atvirkštinės kvalifikuotos daugumos. Mes rėmėme jūsų ambicingą poziciją. Tuo pačiu metu noriu pasinaudoti progą kreiptis į jūs ir pasinaudosiu tą progą šiandieną truputį vėliau, kad pasakyčiau ir jums, ir komisijai, kad turėtume ieškoti sutarimo, nes mes taip pat manome, kad parlamento pozicijos dėka buvo didelė, pasiekta didelės pažangos, rengiant šį paketą, kurį šiandieną svarstome. Ir noriu pasveikinti Jūs, Europos parlamentą, tuos, kurie ypač prisidėjo prie šio klausimo. Taip pat noriu pasveikinti e, tarybai pirmininkavusią Vengriją, kuri taip pat labai daug prisidėjo. Bet labiausiai noriu jūs visus e, paraginti nepamiršti, kad visi turime prisimti atsakomybę, nes šio paketo svarba yra labai didelė, ypač atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Komisija pritarė bendrijos požiūriui. Ir aš manau, kad jūs taip pat likotės tokios nuomonės. Tokie būtų mano atsakymai konkrečius klausimus. Dėkui. Dėkuoju komisijos pirmininkui. Ponas Weberis, dvi minutės. Pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, mėly kolegos. Daug dalykų buvo pasakyta apie Graikiją, o aš norėčiau dar dvi mintis išsakyti. Pirmiausia, turime nepamiršti svarbiausių principų. Nepaisant baimių ir susirūpinimo, du pagrindiniai principai vyrauja Europoje. Tai yra solidarumas, remti vieniems kitus ir atskira individuali atsakomybė. Graikai ir visi, kurie reikalauja solidarumo, turi to nepamiršti. Girdėjome, daug kalbant apie Europos projektą, kuris gali žlugti. Taip pat girdėjome apie kitus vaiduoklius, kurių tikėjomės, kad atsikratėme, bet jie gali vėl pasivaidenti. Kalbėjome apie padarinius, pasiekmes, ką Baltijos valstybės Airija padarė su Europinė parama, kurios jos sugrįžta į rinką labai su pozityviai, yra pozityvių dalykų ir galime pasakyti, kad galime pasinaudoti tais pavyzdžiais ir parodyti, kad veikdami iš vien esame stipresni nei veikdami pavieniui. Ir norėčiau perėti prie kito vadovų tarybos aptariamo klausimo. Migracija galbūt nėra akivaizdus čia ryšys, bet jis yra. Didieji ES pasiekimai yra kvesionuojami dabar dėl nacionalinio egoizmo matėme, kad Italija 18 tūkstančių pabėgėlių problemą turi išspręsti. Taigi nebūtų teisinga italams sureaguoti taip, kaip jie sureagavo. Prancūzijoje taip pat yra kalbama apie tai, kad reikia grįžti prie nacionalinių sienos kontrolės mechanizmų. Taigi aš kreipčiausi į vadovų tarybą su prašymu nusiųsti aišku signalą, kai kalbėsitės apie Šengeno sistemą, apie migraciją, vyriausybių ir valstybių vadovą, vadovam. Aiškiai pasakykite, kad nacionalinis egoizmas negali triumfuoti. Reikia įvertinti laisvos Europos sėkmės istorijas ir jas apginti. Tik tokiu būdu jūs ir susilauksite parlamento paramos. Ačiū. Dėkoju kolegai Weberiui. Ponas Svoboda, dvi su pusė minutės. Ačiū, pirmininkė. Komisijos pirmininkė, tarybos pirmininkė. Trumpai norėčiau pakomentuoti man labai rūpimą klausimą ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime įtraukti tą klausimą į galutinį sprendimą tarybos ir komisijos sprendimą. Komisija labai daug nuveikė ir komisijos pirmininkas bei tarybos pirmininkai labai puikiai padirbėjo. Tai yra svarbus signalai, esant, e, sprendžiant problemas, nes tos valstybės, kurios susidūrė, susidūrė su problemomis, panašu, kad joms šiek tiek palengvėjo. Situacija, aišku, nėra lengva. Tačiau čia svarbiausia yra tai, kad bent jau vyriausybės kovoja už bazinės pagrindinės teisės ir pritarė Kroatijos, tarkim, įstojimui. Aišku, piliečiams sudėtinga tai paaiškinti, jeigu nėra ekonominės valdysinos problemų sprendimų. Taip pat bus sudėtinga paaiškinti ir, ir pateisinti taupimo programą. Taip pat teigiant, kad augimas reikalingas. Koks tai turėtų būti augimas? taupimas nėra vienintelis būdas augimui ištikrinti, yra kitų alternatyvų ir tai nėra kairiųjų ekonomika. Le Monde vakar buvo teigiama, kad reikalingi tam tikrie apribojimai, bet, tai, bet taip pat reikia ir augimo, reikia investicijų ir privatizavimo. Dabar Graikija bando kuo galima greičiau privatizuoti įvairius objektus, tačiau tą daryti reikia atsargiai ir neskubant, tam, kad užsitikrintumėme, būtų užsitikrinama tinkama kaina privatizavimo atveju. Taip pat noriu panaudoti sanglaudos struktūrinių fondų lėšas ir padėti bendrafinansavimo pagrindu. Tikrai yra nemažai pasiūlymų, kurių tikimės iš komisijos ir jų laukiame. Aišku, mes pasisakome už taupimą, už griežtą taupimo politiką ir apribojimus, tačiau be augimo ta politika neduos vaisių. Ir galiausiai, jeigu mes taip ir toliau elgsimės, neišgelbėsime Graikijos, mes neišgelbėsime bankų ir neišgelbėsime mokesčių mokėtojų. Tiesiog įsitrauksime į chaosą. Jums, ponė pirmininkė tarybai, noriu pasakyti, kad reikia pasiūlymų dėl augimo, kad būtų sukurtos darbo vietos. Tai yra labai svarbu Graikijai. Ačiū. Ponas Lamsdorfas, kitas kalbėtojas. Mėlynoji kortelė buvo pakelta. Ransdorfas. Ačiū. Turiu klausimą ponui Svobodai ar jis pritartų nuomoniai, kad kai kuriuose valstybėse narėse krize yra pasinaudojama kaip priemonė sulėtinti privatizavimą ir bandant atimti nuosavybę iš piliečių. Ar sutinkate? Na, visose šalise, kur kurios patiria krizę, kyla didžiulių problemų, to neikti negalima. Ir galima tuo piknaudžiauti. Pavyzdžiui, buvo minėta tai, ką daro kreditų reitingavimo agentūros. Galima patarinėti šalims taip, kad jos iš visų žlugs. Bet kai pasiekėte tokią situaciją, kaip kad Graikijoje susiklostė, negalima elgtis kaip ir anksčiau. Jiems reikia nurodyti tinkamą kryptį, eiti į priekį, joms reikia padėti, nes tai vienintelis kelias iš šio, iš šio liūno. Tai tiek norėjau pasakyti trumpai drūtai. Ačiū. Dabar dviem minutėm žodis suteikiamas ponui Lamsdorf. Ačiū pirmininkė. Po vakarykščio balsavimo dėl pasitikėjimo Atėnuose ir jo rezultatų, kurie mums žinomi. Bild Saitung leidinyje pasirodė straipsniai, kad senoji Graikija išgyveno ir Europą gali atsikvėpti. Mano galva atsikvėpti būtų dar per anksti. Daug kas priklausys nuo kitos savaitės e, balsavimo dėl taupimo paketo. Tik tada galėsime šiek tiek nusiraminti, bet atsikvėpti dar bus nelaikas, kadangi dar daug ką reiks padaryti, kol ta krizė baigsis. Tačiau viena yra tiesa, žmonės turi matyti šviesą tunelio gale. Tačiau turime nepamiršti, kad ir kitose šalise yra žmonių, kuriems reikia padėti, Kai kuriems žmonėms atrodo, kad jie tik priversti duoti, duoti ir duoti, bet nieks ne, nevyksta. Graikija turi mažinti išlaidas be galo be krašto, bet nieks negerėja. Tiesa, kad ekonomiką reikia reorganizuoti, kad reikia privatizacijos, kad reikia vykdyti pokyčius. Reikia į šį procesą įtraukti ir demokratijos aspektą. Turime pasinaudoti turimą egzistuojančią Europos paramą, kurią dar nepasinaudojome. Ir reikia pasinaudoti didesniu augimu ne tik Graikijoje, bet ir Europoje. Dar vienas pastebėjimas. Stabilumo ir augimo paktą reikia stiprinti. Turime užkirsti kelią krizėms ateityje. O svarbiausia yra atvirkštinės daugumos balsavimas. Dauguma žmonių nesupranta, ką tai reiškia. Visą laiką yra tokių e, keistai skamančių techninių priemonių, bet jos gali pasirodyti veiksmingos. O jeigu taip nebus, tuomet e, mums nepavyks palaikyti šio paketo. Taigi mums reikia atvirkšnės daugumos principo, nes tai yra svarbi priemonė. Ir jeigu komisija tam pritars, ir, nu, tikėsios, tik, tikiuosi, kad ir parlamentas palaikys šias priemonės. Ačiū. Pone Sovela, vienai minutiai. Ar sutinkate atsakyti į klausimą, ponė Lamsdorf? Ačiū. Aš jums pritariu, kad Graikijai skubiai reikia užtikrinti politinę vienybę. Tačiau tai turės prasidėti nuo pasiūlymų įgyvendinimo. Vienybę, vienybę pasieksime tik tada, kai pasiūlymus visi palaikys vieningai. Tačiau jūsų frakcijoje pasigendu nuoseklumo. Jūs kalbate apie euro obligacijas, o Vokietijoje sakoma, kad euro obligacijos yra laiko švaistimas. Bundestage jūs griežtai pasisakote. Pone Giegold, netam skirtos mėlynos kortelės. Tai nėra klausimas. Ponas Lamsdorfas neprivalo atsakyti, kita kalbėtoja ponia Cavela. Ačiū pirmininkė. Būdama Graikijos atstovė, norėčiau padėkoti Europos komisijai ir tarybai ir Europos parlamentui už paramą, kurią parodė Graikijai. Ir labiausiai norėčiau išreikšti savo padėką. Norėčiau padėkoti ir komisijai, kuri 18 mėnesių dirbo tam, kad būtų išspręsta krizijos problema. Ponios ir ponai, daug kalbėjome šiandien apie Europą. Šioje plenarnių posėdžių salėje. Ir aš norėčiau vieną pastabą išsakyti, patriotinio pobūdžio pastabą šioje daugia nacionalinėje asamblėjoje. Graikija labai daug prisidėjo prie to, kad būtų sukurta europinė civilizacija, kad būtų įtvirtinti europiniai principai. Dabar reikalaujama, kad prisimtų ir Graikija, ir Graikijos žmonės atsakomybę. Mes iš jūsų tikimės solidarumo, ką mes galime mainais jums pažadėti. Žadame jums mainais, kad dirbsime labai daug, kad ši valstybė vėl pradėtų normaliai funkcionuoti, E, mes esame atsakingi patys už e, su, sukurtas problemas. Dar vieną minutę, ponė pirmininkė, labai prašau, dar vienos minutės. Labai trumpai dar vieną mintį norėčiau užsakyti. Bet jūs jau išnaudojate jums skirtą laiką seniai, taigi dabar ponas Bronsas kalbės. <clears throat> Pirmininkė, E, iš Libijos ir Tuniso atvykstantis e, dideli pabėgėlių srautai bus taip pat aptariami. Tunise nuverstas diktatorius, tai nuo kogi bėga tunisiečiai nuo demokratijos. Gal labiau reikėtų tikėtis pono Benali e, irgi atvykstant. Libijoje vyksta karas, tačiau žmonės pabėgėliais netampa tik todėl, kad jie gyvena pavojingoje šalyje kažkas negerai su tais asmenim, jeigu jiems kyla pavojus. Dabar e, kilo ginčas dėl to, ar Malta turi priimti visus tos pabėgėlius, nes jie atvyksta į Maltą, ar kitos valstybės narės turi prisimti dalį naštos. Aš norėčiau atsakyti, kad niekas neturėtų nieko prisimti ir kad šie pabėgėliai turėtų anksčiau ir vėliau būti gražinti į Šiaurės Afriką. Jeigu ES prieglopščio taisyklės numato, kad e, jeigu tik žmogus pareikš, kad jis yra prieglobsio prašytojas, jis turi būti automatiškai priimtas, tai nesąmonė. Taisyklės mes priimame, galime jas ir pakeiti, pakeisti. Jeigu tai pažeis tarptautinius susitarimus, gerai, tegbūnie. Dabar atėjo laikas sustabdyti tuos rautus ir juos nukreipti atgalinę kryptimį. Kroatijos prisijungimas taip pat bus aptariamas. Kokiu žingsniu imsis ES, kad užtikrintų, jog jų referendumas būt, bus sąžiningas ir išklausytos abi pusės ir kad būtų abiem pusėm išleista vienodai pinigų? Aš įtariu, kad sąžiningo referendumo nebus. Šalį užtvindys ES propaganda, o tie, kas pasisako prieš Kroatijos stojimą, bus tiesiog neišklausyti. Dėkoju, ponė Brons. Toliau, ponė Galpelš, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Kitas Europos vadovų tarybos posėdis turės sugražinti pasitikėjimą Europą. Iš tiesų istorinis momentas. Istorinis jis todėl, kad jis atskleis pagrindinius iššūkius, su kuriais dabar susiduria ES ir mes turėsime ieškoti ir atsakingų sprendimų. Bet tie sprendimai visi yra glaužiai susiję ir visų pirma noriu pasveikinti ir padėkoti pirmininkausiai Vengrijai už tokį didelį darbą atliktą. Ypač noriu padėkoti e, Vengrijos ministrams, kurie buvo labai linkę bendradarbiauti. Labai daug darbo buvo įdėta Vengrija sugebėjo laikyti savo nusistatytų terminų ir iš tiesų pirmininkavo bendradarbiaudama su Europos parlamentu. Tos užduotis buvo naujos ne tik tai Vengrijai pirmininkavusiai, bet ir visai Europos Sąjungoje. Jiem reikėjo pradėti, užbaigti darybas, atsiprašau, dėl Europos semestro, taip pat dėl naujojo ekonominio ekonominės valdysenos paketo, šešių dokumentų paketo. Visą tai buvo nemenki iššūkiai. Šis teisėkuros paketas dar nėra iki galo išspręstas ir taryba ir parlamentas turėjo labai pasistengti, kad rastų pritarimą, susitarimą ir jiems reikės dar apsispręsti, ar kai kurias taisyklės atlaisvinti augimo stabilumo pakte, ar jas išlaikyti tokias griežtas, kokios jos yra dabar ir kaip tai reikės daryti, ar bus visą tai sprendžiama dvišalių pagrindų ir prasidės naujas ekonominės valdysenos laikotarpis, paremtas bendromis Europos taisyklėmis, bendru europiniu požiūriu. Ir tai sustiprins Europos integraciją ir ekonominę valdyseną. Ir tokiu būdu sukursime stipresnį Europą. To tikisi Europos piliečiai ir valstybės narės. Jie nori bendrų taisyklių, kurios būtų gyveninamos vienodai, vienodu būdu ir kad jos užtikrintų bendros valiutos stabilumą ir apsaugotų piliečius nuo krizės poveikio. Dėkui. Ačiū. Pone Galspelč. Toliau ponas Lopers Agilar. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Europos parlamento nariai labai puikiai supranta tas diskusijas vykusias ES taryba, vykstančias ES taryboje birželio 23 ir 4 dieną, kad ten kalbėsime apie Graikijos problemas ir euro problemas. Bet noriu priminti, kad darbo tvarkė yra numatyta ir kitų klausimų, kad kalbėsime apie labai svarbius visiems klausimus, pavyzdžiui, apie TVR aspektus, Schengeno zoną. Tai yra labai svarbus klausimai visiems ES žmonėms. Ir matome, kaip demokratijos siekiama Šiaurės Afrikoje. Atsižvelgdami į tai turime ieškoti aiškaus atsako. Nereikėtų reformuoti Šengeno zonos kiekvienoje valstybėje atskirai, reikėtų kaip tik stiprinti Šengeno zoną. Atrodo, kad susidurėme su labai dideliu spaudimu migracijos klausimais, tokiu kaip buvo Kanarų salose jaučiamas ir Ispanijoje 2003 ir 2004 metais. Tai mus ragina ieškoti sprendimų ir žinome, kad Malta, Italija ir Prancūzija dabar jaučia labai panašų spaudimą, bet reikia pasakyti, kad taryba turi atlikti savo vaidmenį turi pabaigti migracijos ir prieglapšio paketus. Reikia baigti Frontex reglamento reformą ir atnaujinti solidarumo nuostatą, kuri yra įtraukta į e, uh, 80 straipsnį sutartyje dėl ES veikimo ir 2001-55 reglamente. Ir turime įtvirtinti tą žinutę, kurią mes esame jau pasiuntę uh, dėl to, kaip reikia stiprinti ES išorinės sienas išskirtinėmis aplinkybėmis. Mes žinome, ką mums tai reiškia. Nenorime būti pažeidžiami arba kad mūsų darbas atneštų priešingų rezultatų. Dėkui, ponė Lopės Agilar. Toliau, ponė Valiant, dvi minutės. Brangus kolegos, po atvirumo, tolerancijos ir entuzijazmo metų atėjo tokie metai, kai ryškėja susiskaldimas tarp europiečių. Net ir Europos parlamente tai jautėsi. Tik klausimai kaip, kaip laisvas asmenų judėjimas, imigracija, visi kiti klausimai pareikalavo vis daugiau lėšų. Nelaimiai, ekonominė krizė yra viena iš didžiausių, su kuria mums teko susidurti ir tai pakeitė mūsų požiūrius girdėjome įvairių pastebėjimų dėl Graikijos. Suinteresuotos pusės prarado pasitikėjimą ES ir nuo to rinka tik tai labiau sviruoja. Ir e, Graikija turi prisijimti atsakomybę dėl savo krizės. Bet ES lyderiai turi taip pat prisimti savo atsakomybę. Prieš metus ES parodė savo pasiryžimą padėti Graikijai bet jo nepakako. Jeigu būtų jis buvęs pakankamas, tada nešokinėtume nuo vieno gelbėjimo plano prie kito. Kur yra mūsų tas ryštas, kur mūsų vienybė? Nes dabar mes čia dalyvaujame psichologinėme kare ir iš tiesų mes čia susidurėme su tuo, kad yra iškilusi grėsmė Europos vienybei, o ne Graikijai. Ir teigiame, kad Europa remia Graikiją. Turime tai akivaizdžiai ir parodyti, turime sumažinti palūkanų normas, Be to, Graikija turi būti pasirengusi pati atlikti tai, kas priklauso nuo jos. Taupimo priemonės yra būtinos, bet reikia nepamiršti, kad to nepakaks. Jeigu norime ilgalaikio atsigavimo, reikia grįžti prie esmės, reikia skatinti augimą ir investicijas. Ir aš tikiuosi, kad rytoj Europos lyderiai nesobejos mūsų solidarumu, nes iš tiesų Graikija yra tik tai pavyzdys visos ES. Jeigu padėsime Graikijai, padėsime visai Europai. Dėkui. Dėkoju, poniai Valian. Dabar kviečiu pana Borgesijo vieną minutę. Ačiū dėl Graikijos. Norėčiau štai ką pasakyti. Reikia įsiklausyti į tai, kas buvo pasakyta, kad suprastumėme, kokia yra Europos vyriausybių pozicija. Vyroja nacionalizmas, nėra aiškių tikslų, nėra nieko, kam galėtų pritarti Graikijos piliečiai arba smulkus verslas Graikijoje. Dėl imigracijos. Aš girdėjau, kad buvo minima Italija ir visai nesiniai ponė Malstrom savo pareiškime kalbėjo apie tai, kodėl prasidėjo Libijos tra tragedija ir visi įsipareigojo bent 3000 pabėgėlių priimti, bet niekas to nepadarė. Taigi visi uh, vyksta į Lampedūzą ir Maltą ir mes vienintelį juos priimame, mes italai. Paklauskite ministrų ir Šiaurės lygos partijos ministrai būtent jums atsakys, ką jie daro dėl to. Taip pat norėčiau pasakyti kruatams, paskubėkite, nes susidursite su biurokratinėmis problemomis. Ačiū, ponas Mauro, dvi minutės. Ačiū. Darbo tvarkė Europos vadovų tarybos darbo tvarkė yra sudėtinga ir labai įtempta. Tai reiškia, kad trūksta priemonių. Na, ką mes turime? Turime pirmiausia Europos Sąjungą. Europos Sąjunga, kitaip tariant, yra vykstantis darbas, neužbaigtas darbas. Ir daug kartų matome, kad esame bailūs, esame gležni ir dėl to užbaigti darbų negalime. Turime jungtinės Europos valstijas. Neturime vienos priemonės, kuri leistų mums susitvarkyti su susiklošiusią situaciją. Valstybių narių vyriausybės vilkina tuos darbus ir mes neturime priemonės galinčios mums atsakyti į klausimus ir išspręsti problemas. Mums Europoje reikia lyderystės iš nacionalinių vyriausybių ir ypatingai iš Europinių institucijų. Pono Baroso čia jau nėra. Tačiau aš nemanau, kad jis turėtų būti išrinktas ir dar vieną kartą. Jis yra perdėm atsargus. Buvo atsargus dabar ir dėl to nereiktų jo rinkti trečiąjį kartą. Aš tikėjausi, kad jis išspręs šią dramatišką situaciją ir imsis lyderio vaidmens, įtikins nacionalinės vyriausybės, kad jie idealus iškeltų į, pirmąją, į pirmąjį planą. Tai yra vienintelis įmanomas variantas, nes priešingų atveju mes tik tai kalbėsimės, diskutuosime, ginčysimės dėl to, kaip dėl vidaus priežasčių Prancūzijos vyriausybė galėjimtis iniciatyvų dėl Šengeno, ar Italijos, Italijos vyriausybė, ar Graikijos vyriausybė yra per silpnos, kad prisimtų atsakomybę ir pasirinktų. Tačiau be aiškumų, be Europinio projekto politinių motyvų mes šių problemų neišspręsime. Ačiū. Dėkoju, poniu Mauro. Pone Podimata, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pirmiausia taip pat padėkoti, ką padarė ponė Cavelį, aš norėčiau padėkoti už ir parlamentui, ir Europos žmonėms už jų paramą, kuri mums parodoma, mums graikams. Graikija, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, kaip įrodė pastarų dienų įvykiai, nusprendė imtis greitesnių pastangų biudžeto sustiprinimo ir reformų įgyvendinimo srityje. Taigi svarbu, kad tos reformos būtų sėkmingos. Na ir reikia tenkinti atitinkamas sąlygas. Pirmiausia, mes turime galėti piliečiams pasiūlyti pozityvių perspektyvų per tą taupimo programą, užimtumo ir darbo vieto perspektyvų. Dar viena svarbi sąlyga, norint sukurti saugumo ir paramos atmosferą, sang, politinės sanglaudos klimatą. Per visą krizę ir ypatingai pastarosiomis savaitėmis susidurėme su situacija, kai vyksta neoficialūs dialogai tarp Europos valstybių sostinių ir Europos centrinio banko. Taip pat į, į, tą, į tuos veiksmus įsitraukia ir reitingo agentūros, kai kalbama apie Graikijos ekonominę programą. Ir aš turiu Jums pasakyti, kad tokia susiklošysi situacija nėra naudinga nei ES, nei politiniams lyderiams. Reikia liautis ir užbaigti tokią kakofoniją, reikalingą socialinę sanglaudą. Taip pat reikalinga, kad būtų imtasi svarbių pastangų ir kad tos graikijos žmonių pastangos būtų vainikuotos sėkme. Ačiū. Kitas kalbėtojas baronienė Lotford. Pirmininkė, rytoj Europos lyderiams kils klausimas, ar jie turi pakankamai gebėjimų išsaugoti Europos valiutą. Daugiau Europos nėra atsakas į viską, tačiau kovodami su šiomis problemomis turime sustiprinti Europos sprendimų prieimimo mechanizmą. Sveikinu šiandieninį pono Brozo pasisakymą, kuris buvo daug stipresnis nei anksčiau. Uh, Anksčiau jis kalbėjo apie Italiją ir Prancūziją, kaip kad Manfred Weber anksčiau sakė. Mario Monti Financial Times laikraštyje vakar parašė puikų straipsnį, kuriame smerkė taryboje įsigaliojusią mandagumo kultūrą, kur, valstybė narė, kur valstybės narės ne nevadina ne, ne dalykų tikraisiais vardais, o pataikauja viena kitai. Ir tai taip pat pakenkė Graikijos situacijai. Mums reikia ES lygio sprendimų prieimimo, tačiau taip pat reikia sažiningumo, be kurio nebus įmanoma užtikrinti abipusio pasitikėjimo. Ačiū. Ponas Provera, vienai minutiai. Ačiū. Imigracija parodė, kad Nėra ne vienos šalies, kuri pati sava, savarankiškai galėtų išspręsti imigracijos rautų problemą. Reikia, kad mūsų politikos kontroliuotų didelius imigracijos srautus. Turime taip pat e, šį dalyką spręsti ir su kilmės šalimis. Deja, kaip kad pamatė Italija, Europos išorės politikos instrumentai nebuvo panaudoti pagal sutarties dvasę ir tikslą. Valstybės narės pirmiausia turi spręsti pabėgėlių problemą, vienaš, taikydamos vienašališkas priemonės ir negali tikėtis Europos solidarumo. Ir norėčiau paklausti komisijos, kad paprašyti komisijos, kad pasakytų mums, kada e, reikės kalbėti apie kabutėse didžiuosius e, perkeltųjų asmenų srautus ir kad mums nurodytų dabar tikslius jų skaičius. Tai svarbu, jeigu norime vykdyti veiksmingą bendrą migracijos politiką ir tinkamai pasidalyti naštą. Ačiū. Dvi minutės skiriamos ponui Audy. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, tarybos pirmininkė, aš norėčiau savo ruoštų kreiptis į Jūs ir Jūs pasveikinti dėl puikaus pirmininkavimo, taip pat norėčiau ir komisijos vicepirmininką pasveikinti ir norėčiau pirmiausia pasakyti dėl Graikijos. Aš manau, kad reikia įtvirtinti finansinę padėtį ir užtikrinti augimą dėl finansinio konsolidavimo. Aišku, labai sudėtinga viena vertus susidoroti su praeities problemomis ir taip pat žvelgti į ateitį. Reikalingi tam tikri kreditai, kurie leistų išspręsti netinkamos skolos problemas Graikoje ir įvykdyti struktūrinės reformas. Reikalingas, reikalingas politinis konsensusas, sprendžiant Graikijos skolos problemas, leisti, reikia leisti vyriausybę žvelgti į ateitį ir išspręsti praeities klaidas struktūrinių reformų būdu. Svarbu, kad į tą darbą įsitrauktų ir bankai, kurie tikrai labai pasipelnė ir dvigubai padidino savo kapitalą ir aš siūlyčiau atlikti tyrimą dėl valstybės skolos situacijos ir kokią įtaką tai, tame turėjo finansinės rinkos. Ir taip pat reikalinga pritarti struktūrinėms reformoms. Dėl augimo reikalinga pritarti Baroso siūlymui dėl milijardo eurų plano, tam, kad tai būtų Graikijos plėtros planas. Ir Danielis e, Konbenditas e, kalbėjo apie karinės išlaidas. Kodėl mes negalėtumėme tų išlaidų panaudoti kitaip. Tai sudaro 4 procentus nuo BVP. Nun, Frau Kollegin Estrela, für zwei Minuten. Toliau, ponė Štelė, dviem minutėm. Ačiū. Dėl artėjančios Europos vadovų tarybos. Mano lūkesčiai labai žemi, kadangi ES įsigalėjo netvarka. Užuot e, spren, prieėmę sprendimus, mes dvėjojame, užuot buvę solidarus, mes esame egoistai. Tokia yra šiandienos Europa. Paka, pažiūrėkime į Graikijos situaciją. Apie Portugaliją ma, savo šalį nekalbėsiu, kadangi ką tik valdžia perėmė naują vyriausybę, taigi ten galiu tik palinkėti naujai valdžiai visokiojopos sėkmės. Taigi Graikija. Graikija nėra šiaip savo kokia nors šalis. Dešimtmečiais jau yra ES narė, taip pat priklauso eurozonai. Ir reikėtų prisiminti, kad Graikijoje gimė demokratija. Ir tai turėtų būti pakankamos priežastis, kodėl Graikija turėtų nusipelnyti iš ES didžiausios pagarbos. Graikai prisima atsakomybę už susikloščiusią situaciją, tačiau taip pat ir Europos institucijos turėtų tą padaryti. Ministras pirmininkas Papandrėjų padarė viską, ką gali, kad išspręstų sudėtingą situaciją. Jis pasirodė drasus ir e, orus priimdamas tas beveik neįmanomas taupimo priemonės. Kaip kad Graikijoje tas pats galėtų įvykti Airijoje ar Portugalijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Taigi, paklauskime Europos institucijų ir paraginčiau jas atsakyti į šį klausimą. Kaip šios šalis, kuriuose susiklosti tokios situacijos, gali skatinti augimą, mažinti palūkanų normas ir taip toliau. Juk šios šalis patiria sunkumus. Ir turbūt šių šalių atveju reikėtų pasakyti, jeigu lyga tavęs nenumarins, ne, ne, ne, tai vaistai tikrai numarins. Man atrodo, kad reikia spręsti pagrindinės krizės priežastis. Ačiū. Dėkui, ponas Gerins. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, reikia nepamiršti, kad negalima, norint išvengti gaisro, žaisti su degtukais. Ir labai svarbu, kad Graikija susitvarkytų situaciją ir, aišku, Europos valstybės turi atitinkamai sureaguoti. Taip pat Graikija turi užsitarnauti pasitikėjimą. Taip pat atsakingai turi elgtis visos kitos ES valstybių vyriausybės. Atsakinga politika yra susijusi ir su atitinkamomis deklaracijomis, kurios pas, pasirodė pastaraisiais mėnesiais. Reikia išvengti tos susidariusios e, kakofonijos ir imtis keturių veiksmų. Pirmiausia, svarbu, kad Graikijoje vyk, būtų vykdoma ekonominio augimo investicijų politika, taip pat, kad e, visi susivienytų siekiant e, tų pačių tikslų, taip pat reikia skirti daugiau laiko privatizacijos procesui ir taip pat užtikrinti solidarumą, teikti techninę pagalbą partneriams, kurią galėtų teikti Europos komisija. Ačiū. Ponas Randžel, dvi minutės. Dėkui pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mano lūkesčiai ateinančiai vadovo tarybai, atsižvelgiant į dabartinį politinį klimatą, yra tokie. Aš tikiuosi, kad bus priimtas sprendimas ir kad bus prisimta atsakomybė. Paskutinės vadovų tarybos metu buvo bandoma nukelti sprendimą dar kitiems trims mėnesiams. Todėl aš tikiuosi, kad dabar bus prisimta atsakomybė. Nes ekonominis ir finansinis sprendimas yra būtinas Europos ateičiai. Ekonominiai ir finansiniai klausimai yra gyvybiškai svarbus. Ypač jeigu manome, kad pagrindinis mūsų tikslas yra išlaikyti ramybę ir taiką Europoje. Dabar atrodo, kad valstybės narės pradeda nebepasitikėti viena kita, trūksta to pasitikėjimo. Ir tai tik tai stiprina skirtumus tarp šiaurės ir pietų valstybių, tarp Europos vidurio ir pakraščių valstybių. Tai atrodo, kad e, prasideda ES silpnėjimas. Ir nepaisant visų techninių sprendimų ir politinių aplinkybių, pagrindinis mūsų klausimas yra, ar mes norime, kad ES projektas būtų galiojantis projektas, sėkmingas projektas ir parodytų, kad mes gebame palaikyti taiką viduje, sąjungos viduje. Daugelį jie kalbų išsakytų ES lyderių, įskaitant ir tas, kurias sakė dabar su sunkumai susidurinčių valstybių vadovai, paaiškėjo, kad trūksta atsakomybės. Tiek tiems, kurie susiduria su sunkumais, tiek tiems, kurie bando dabar jiems padėti. Tose kalbose atsispindi mintis apie nacionalinius ypatumus, bet to nepakanka. Manau, kad visi turime prisimti atsakomybės, savo atsakomybę tam, kad išspręstume šią krizę. Ačiū. Toliau ponas Pitela, dvi minutės. Ačiū. Baime ir nepakankamas pasitikėjimas. Ponas Mauro tai minėjo prieš keletą minučių ir atrodo, kad Europos vyriausybės priimdamos sprendimus remiasi būtent šitais dviem principais. Ir atrodo, kad Europa yra kaip uh, futbolo komanda, kurie, kur žaidėjai mano, kad uh, jiems pavyks įmušti įvartį neperdavus kamulio komandos žaidėjim, žaidėjui. Iš tikrai, tikrai taip nebus. Tai atrodys, kad Maradona ir Pelė yra kartu ir vienas su kitu uh, nebendradarbiauja, nežaidžia kartu. Tikrai ne. Taip mes tos krizės neišspręsime. Ir dabar pasiekėme labai svarbų tašką. Atėjo sunkus laikas ir reiškia, kad visi mes pradėjome vieni kitiems pavydėti. Ypač pradėjome pavydėti toms šalims, kuriams sekasi geriau. Pripažinkime, nacionalinės valstybės, tos, kuriuoms sekasi praščiau, yra tarsi laikomo žemesnėmis. Aš suprantu, kad tai susiklostė dėl krizės. Bet e, iš esmės pagrindinė to priežastis yra ta, kad e, valstybių skola yra nereguliuojama. Ir visą tai tik tai stiprina pavydą dabar atrodo, kad mes bandome visi sumažinti viešasias valstybinės išlaidas ir labai stipriai jas sumažinti ir po to žiūrėsim, kas išgyvens, o kas ne. Bet niekas neišgyvens, jeigu tokių priemonių toliau imsimės. Netaip reikia elgtis. Mes turime savo išteklius nukreipti ten, kur galėtume pasiekti teisingų ir pagėdavimų rezultatų. Ir galiausiai dėl migracijos. Būkime tiesus. Europa turi Šengeno zoną, jos nelieskime. Tai yra didelis pasiekimas, kurio atsisakyti negalime. Jis užtikrina ES vienybę. Turime kontroliuoti migracijos srautus iš Briuselio. Tik tai tokiu būdu užtikrinsime saugumą ir solidarumą Europos viduje. Dėkui. Ačiū. Ponas Marinesko, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkaujantį Vengriją baigė savo darbus ir aš sveikinu Vengriją dėl to, kad jiems pavyko išspręsti gan kontroversiškų klausimų. Šioje, šią savaitę ir įrodysime, ar Europos semestras gali būti realiai pritaikytas ir ar bus įvykdytos valstybių narių rekomendacijos. Būtent valstybės narės turi parodyti, kad yra atsakingos ir įsipareigojusios laikytis naujų mechanizmų stabilumo konvergencijos nacionalinės reformos programos yra reikalingos, tačiau jų nepakanka. Mums reikia konsensuso dėl ekonominės valdysenos. Parlamentas ėmėsi pastangų tam, kad parengtų kompromisą ir aš tikiuosi, kad kompromisas bus patvirtintas rytoj. Mes taip pat tikimės, kad Europos vadovų taryba patvirtins tą paketą, kuris yra labai reikšmingas Europai. Na ir galiausiai daug kalbėjome apie Šengeno erdvę. Akivaizdu, kad mechanizmo atnaujinimas yra būtinas. Mums nereikia vienašališkų sienų įvedimo. Jokių būdų. Jeigu valstybės narės neprisims atsakomybės už išorės sienas, tuomet bus reikalinga parama, reikalingas Frontexas, bet jeigu problemų neišspręsime, tuomet Europos vadovų taryba komisijos pasiūlymo pagrindu galėtų per kvalifikuotąją daugumą priimti sprendimą ir laikinai įvesti kontrolės e, mechanizmus pasieniuose. Vienašališkas sienų sprendimas, toks koks yra taikomas dabar, tikrai nėra tinkamas. Pirminkančios valstybės ataskaita dėl tartautinės Romų strategijos ir tai, kad įgyvendinama ir Dunojaus strategija, tai yra labai svarbus žingsniai propaguojant svarbę ES politiką. Dėkoju. Ačiū. Ponas Kelam, paskutinis kalbėtojas. Ačiū. Pone ministrė, komisarė, Stabilumo pakto silpnosios pusės buvo vienas veiksnių, kodėl mus ištiko ekonominė krizė, kuri išaugo ir peraugo į patikė, pasitikėjimo krizę. Nieko kaltinti čia negalime. Dabar yra skubi situacija, kai ir solidarumas, ir atskaitomybė yra patys svarbiausi veiksniai. Tačiau solidarumas nebūtinai reiškia, kad visi turi kovoti už vieną. Tai reiškia, kad ir vienas turi kovoti už visus. Kiekviena valstybė narė turi prisimti atsakomybę už ES ir turi veikti bendro ES tikslo vedama. Taip, mums reikia daugiau Europos. Daugiau Europos reiškia daugiau drausmės. Tai reiškia, kad reikalingos konkrečios priemonės prieš tuos, kurie pažydinėja taisyklės. Norint atkurti eurozonos patik patikimumą, komisijos vaidmuo turi būti ir stipresnis, ir nepriklausomesnis. Norint įgyvendinti ekonominę valdyseną ir užtikrinti priežiūrą, komisija turi gauti įgaliojimus vertinti situaciją valstybėse narėse, teikti rekomendacijas ir perspėjimus. Pat, pats aktualiausias klausimas yra politinės valios ir noro klausimas taisyklių pritaikymas turi būti ne politinių dėrybų objektas, bet privalomas dalykas. Reikalingos e, procedūros e, nuobaudoms numatyti. ES pasitikėjimas bus atkuriamas tik tuomet, jeigu bus teikiami kokybiški statistiniai duomenys, vengiant ateityje teikti neteisingus fiskalinius duomenis. Mano šalis Estija prieš tris metus susidūrė su sudėtinga situacija, tačiau mes veikėme atsakingai ir įstojome į eurozoną. Ir panašu, kad valstybė sugrįžo į, bėgės, į bėgius. Vienas už visus, visi už vieną. Turime dirbti tam, kad reformuotumėme savo visuomenės. Aišku, Išlaidų apkarpimai yra skaudus dalykas, tačiau tai yra vienintelis būdas užtikrinti stabilumą ir pasitikėjimą. Ačiū ponui Keliamui. Spontaniški pasisakymai. Ponas Keli pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kas teikite galimybę man pasisakyti. Kalbame apie tai, kad reikia duoti, duoti, duoti ir mažinti, mažinti, mažinti. Aš norėčiau įvesti dar vieną dimensiją. Būtent imti ir imti ir imti kalbu apie palūkanų normas, kurios yra nustatomos Centrinio banko ir pritaikomos Airijai, kurios iš tiesų neleidžia mums pasiekti savo tikslų, tikrai nepadeda mums. Laimė Europos parlamentas ir komisija mato, kad su mumis elgiamasi nesažiningai. Palūkanų normų nustatymas yra dar viena kilpa skestančiajam ant kaklo. Taigi rytoj norėčiau paprašyti, kad Europos vadovų taryba sumažintų palūkanų normas Airijai. Tik tokiu būdu grįšime prie augimo, įgyventinsime įsipareigojimus ir būsime didi tauta Europos dalis. Ačiū. Ačiū, kolegė Kelly. Dabar žodis ponui Tabaidį. tikiuosi, kad Europos vadovų taryba patvirtins tris Vengrijos pirmininkavimo e, prioritetus Kroatijos įstojimą, Romų strategiją ir Dunojų strategiją. Tačiau svarbiausia, svarbiausias tikslas buvo ekonominės valdysenos paketo patvirtinimas. Vengrijos ekspertai ir diplomatai turėtų susilaukti pagirimo už jų darbą. Jie sugebėjo išspręsti daug dalykų dėrybų metu. Vengrijos vyriausybė turės išspręsti tą susidariusią situaciją, kad būtų pasiektas kompromisas dėl galutinių klausimų. Tačiau ar užteks politinės valios e, įtikinti, įtikinamai pasisakyti dėl Europos semestro. Ar ponas Matijoš turi pakankamai politinio kapitalo, kad tai padarytų? Tikiuosi, kad mums pavyks, nes Europai reikia tvirtesnės ekonominės valdysenos. Ačiū. Pone Figereiro. Ačiū pirmininkė. Rimta susikloščiusi ekonominė ir socialinė situacija daugelie valstybių narių turėtų reikšti, kad taryba skirs ypatingą dėmesį ir nuodugniai apmastys šios situacijos priežastis. Manau, ji turėtų prisiminti atsakomybę už tas Europos politikas, kurios yra skirtos desniai privatizacijai ir taip toliau. Tačiau dabar susidurėme su ekonominė socialinė atskirtimi ir skurdu. Reikėtų geriau apie tai pagalvoti. reikėtų pagalvoti apie tas liberaliasias politikas, kurios ir sukėlė krizės Airijoje, Portugalijoje ir Graikijoje. Turėtume pasirūpinti, kad tos politikos, kurios bus patvirtintos, bus naudingos ūkininkams, mažiesiems verslininkams, užuot privertusios juos mokėti vis daugiau ir daugiau, kad bankai ir turtingieji dar daugiau pelno susikrautų. Ačiū. Ponui Robenmaier skiriama vieną minutę. Ačiū. Migracijos politika Europoje iki šiol nepasiteisino. Komisija kalba apie judumą, partnerystės ir taip toliau dabar susilaukėme didžiulių migracijos rautų iš Šiaurės Afrikos, tai yra neteisėta migracija, reikėtų ją kaip nors sulėtinti, tačiau reikia pripažinti, kad daug valstybių narių dabar susiduria su didžiuliu nedarbu, kuris per pastarąjį 20 metį padvigumėjo, o dabar turime atidaryti duris Šiaurės Afrikos pabėgėliams tai dar padidins spaudimą Europos darbo rinkai. Mums nereikia imigrantų iš Šiaurės Afrikos, reikia sustabdyti šiuos rautus. Mūsų piliečiai nenori tų judumo partneriščių, jie nori partneriščių, kurios užtikrintų migrantų grįžimą namo. Mums nereikia atvirų sienų, mums reikia vėl užtikrinti mm, patikrinimą prie sienų ir stipresnio Frontex. Apie tai reikia kalbėti būsimoje Europos vadovų taryboje. Ačiū. Ačiū. Pone Kalaska Bobinska. Ačiū. E, daugiausia čia kalbėjome apie Graikijos krizę ir, aišku, tai yra savaime suprantama. Tačiau pirmininkas Baroso taip pat ragino palaikyti rydienos diskusijas dėl Šengeno zonos. Ir jeigu jis paprašys parlamento paramos dar sėki, tai jis turbūt įtarė, kad situacija bus sudėtinga ir tos dėrybos taip pat sudėtingos bus. Taigi man, kaip Lenkiai ir manau visiems Lenkams, Šengeno zona ir tai, kad galima laisvai keliauti po Europą, e, simbolizuoja laisvę, simbolizuoja Europos sąjungą. Tai yra vienas didžiųjų privalumų. Negalime leisti, kad subirėtų ši Šengeno zona. Kadangi būtent tokie ES sprendimai mažina pasitikėjimą ją. Taigi norėčiau paprašyti, kad Rumunija ir Bulgarija taip pat kaip galima būtų greičiau priimtos į Šengeno zoną. Ačiū. Pone Papadopulu. atrodo, kad ponios papadopulų nebėra, tai kolega Liberatskis. Ačiū pirmininkė. Šiandienos diskusijų metu klausiausi, kas buvo pasakyta. Atrodo, kad labai iš, iškėjo liberalų ir kairiųjų stovyklos kalbėjome apie Europos ateitį ir prieėjome prie išvadą, kad iš tiesų mums yra iškilusi grėsmė. Visi sutiko, kad reikia jungtinių veiksmų, todėl aš labai sveikinu pirmininko Baroso pareiškimą šiandieną išsakytą, kad bus pateiktas pasiūlymas dėl finansinių transakcijų mokesčių. Džiaugiuosi dėl to ir sveikinu tą pasiūlymą. Labai gaila, kad dar kol kas neturime juodraščio projekto, kurį galėtume išanalizuoti, bet kol kas noriu pabrėžti vieną dalyką. Mes pabrėžėme eurozoną labai stipriai pastaruoju metu, bet nepamirškime, kad yra Europoje ir ne eurozonos šalis, kuriuose labai didelių problemų ir nėra. Ačiū, ponė Liberatski. Toliau ponas Komutsakos. Bet jo nebėra, e, nėra, tai ponas Buzutil. Ačiū pirmininkė. Dėl imigracijos. Rytoj tikimės trijų dalykų. Pirma, Šengeno zona turėtų būti apginta, nes tai reiškia, kad užtikrinsime laisvę savo piliečiams. Europos piliečiams tai bus akivaizdus ženklas. Antra, bendra atsakomybė. Ginant išorinės sienas, ne tik vidinės Mums reikia stipresnės Frontex agentūros, daugiau solidarumo ir bendros atsakomybės. Taip pat reikia daugiau bendradarbiavimo su Viduržėmio jūros regiono valstybėmis. Tose šalise vyksta praktiškai revoliucija. Ir rytoj, kalbėdami apie imigraciją, turime pademonstruoti politinę valią. Jeigu to nepadarysime, mes tiesiog kalbėsime, bet veiksmų taip ir nesijimsime. Dėkui. Ačiū. Baigsime spontaniškus pasisakymus ir žodį perduosiu ponu Šefkovičiui. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Manau, kad šiandienos tokia gyva diskusija labai aiškiai parodė, kad Europos vadovų tarybos darbo tvarkė yra labai aktuali, labai svarbi Europos ateičiai. Graikiją labai dažnai minėjome, pasisakydami šiandieną. Iš tiesų, Graikijos situacija labai sudėtinga ir nėra lengvų sprendimų jų problemams. Bet aš tikiu, kad visi tie, kurie kalbėjote ir sakėte, kad reikia pademonstruoti Graikijos žmonėms, kad jų laukia ne tik tai taupimo priemonės, bet ir šviesa tunelio gale. Taupimo problemų priemonės turi eiti kartu su augimo skatinimo priemonėmis ir padedami komisijos mes galime tai padaryti. Turime padėti Greikijai padidinti savo administracinius pajėgimus, turime padėti jiems geriau įsisavinti struktūrinių fondų lėšas ir jas panaudoti strategiškai svarbiose augimo užtikrinančiose srityse. Turime padėti Greikijai pagerinti mokesčių surinkimo sistemą. Taip pat pagerinti jiems švietimo sistemą. Manau, kad komisija yra pasirengusi eiti tą linkme, kaip ir mes. Mes esame taip pat pasirengę įdėkti techninės paramos programas, kurios padės Graikijai įgyvendinti taupimo programas. Ir tai mes, aiškiai, tai mes aiškiai parodysime, kad Europai rūpi Graikijos bėdos, kad Europa yra solidari ir gali padėti šaliai išgyvenančiai sunkumus. Bet manau, kad mes lygiai tokią pat žinutę turime pasiūsti ir Graikijos politikams, mes turime padaryti tai, kas mūsų galioje, bet Graikijos politikai turi taip pat prisimti atsakomybę. Jie patys turi daryti, ką jie gali tam, kad pasiektų tinkamų teigiamų rezultatų. Ir komisija turėtų kreiptis į Graikijos politikus, paraginti juos bendradarbiauti su mumis, parodyti vienybę. Manau, kad laikai tikrai sunkus ir atėjo pats laikas elgtis būtent taip. Daugelis iš jūsų taip pat minėjote labai svarbius kitus elementus, pavyzdžiui, Europos semestro pabaigimą. Noriu paminėti jį dar kartelį, nes čia mums reikės Europos parlamento pagalbos. Jūs turėsite grįžti į savo e, rinkimo apygardas ir paaiškinti žmonėms, kad baigėsi Europos semestras, prasideda nacionaliniai semestrai. Yra parengtos kiekvienai valstybei nariai E, rekomendacijos. Jos labai skiriasi visoms valstybėms narėms ir dabar dėl to yra ypač svarbus bendradarbiavimas iš nacionalinių vyriausybių pusės, nacionalinių institucijų pusės, tam, kad būtų įgyvenintos reformos valstybėse narėse, nes tik tai taip mes galėsime pagerinti Europos ekonomikos būklę ir ją padaryti konkurencingesnę ir pastatyti e, Europos ekonomikos traukinį ant naujų bėgių. Ir dar kartą noriu priminti, kad Europos komisija spalį pateiks pasiūlymą dėl e, finansinių transakcijų mokesčio. Turėsime tą pasiūlymą labai didžiai išnagrinėti. Ir tai bus mūsų indėlis į globalinės diskusijas šitais labai svarbiais klausimais. Ir tokiu būdu Europa vėl prisims lyderio pozicijas ir tikimės, kad mūsų partneriai mus, pasieks mūsų pavyzdžių. Kai kurie iš jūsų minėjote Schengeno zoną ir tai, kaip svarbu kad imigracijos politika būtų geros kokybės. Aš noriu Jūs užtikrinti, kad mes puikiai žinome, kad piliečių judėjimas ir laisvo judėjimo teisė Europoje yra vienas iš svarbiausių pasiekimų. Ir mes jį tikrai branginame, esame pasirengę jį apginti. Komisija gins sutartis ir esame pasirengę uh, ginti tas pagrindinės mūsų piliečių teisės, jeigu joms iškiltų grėsmė. Tačiau turime visi pripažinti, kad mums migracijos klausimais reikia kompleksinių sprendimų. Reikia taip pat į mūsų sistemas integruoti pasitikėjimą vieni kitais. Komisija yra įsitikinusi, kad koordinuojamas ir bendryje paremtas procesas turi bus sėkmingas tik tai tada, jeigu kiekviena valstybė narė bus lygusi bendradarbiauti. Taip pat reikia peržiūrėti prieglapščio sistemą ir mes tikimės, kad naujo sistema iki 2012 metų jau veiksmingai veiks. Toks yra planas Europos komisijos ir aš tikiuosi, kad jam pritars Europos parlamentas ir valstybės narės. Ir dar keletą žodžių dėl ekonominės valdysenos šešių dokumentų paketo. Jūs jau girdėjote komisijos pirmininko poziciją, kad mes galėsime dar taip pat aptarti šitą klausimą su e, kolega komisaru Olirenu. Norėčiau pabrėžti vieną elementą. Tai yra tai, kaip yra svarbu geriau greičiau negu kad vėliau pasiekti susitarimo, dėl to, kad laikas mus spaudžia ir mums reikia naujų priemonių skirtų valdyti Europos valstybių narių ekonomikas patikimiau ir efektyviau. Mano baigiamoji pastaba dėl Kroatijos. Manau, kad atėjo laikas ir būtų tinkama dabar pasveikinti Kroatiją, kadangi Kroatija artėja prie istorinio momento ir manau, kad tai būtų labai teisinga, pozityvi žinutė ne tik tai Kroatijai, bet ir visiems vakarų Balkanams. Taip pat noriu pasveikinti e, Europos parlamentą, Hanesas Voboda ir taip pat Vengrijos, e, atsiprašau, Kroatijos prezidentą noriu pasveikinti pasiekus tokių rezultatų. Ir galiausiai kreipiuosi ponia Giori. Ji daug kartų yra sakiusi, kad nori, kad Vengrijos pirmininkavimas būtų e, draugiškas Europos parlamentui. Ji tikrai sulaukė daug pagirų iš e, parlamento ir noriu paantrinti ir ją pagirti ir iš komisijos. Dėkui. Ačiū. Komisarui Šefkovičiui. Dabar tarybos vardu ponia Džiori. Ačiū ponia pirmininkė komisarė Šepčevičiau, gerbiami parlamentarai. Šią paskutinę galimybę norėčiau pasinaudoti, kalbėdama plenarnėme posėdėje parlamente, tarybos vardu e, kreiptis į Jūs savo gimtają kalbą. Daugelis minėjo, kad Vengrijos pirmininkavimas buvo sėkmingas. Ačiū už pripažinimą, už pagiras. Ir tikrai žinau, kad verta pirmininkauti draugiškai parlamentui. Buvo kalbama apie šešetuko paketą, apie dėrybas su Kroatija, kitus klausimus. Bendro sprendimo prieimimo procedūra leidžia tarybai, pirmininkančiai valstybei, užmėgsti asmenius santykius su parlamentarais ir suvokti tos institucijos problemas. Tai yra puikia galimybė abiems dialogo pusėms. Taip pat norėčiau padėkoti ir už šiandienos diskusijas. Buvo aptariami pagrindiniai principai ir vertybės. Ir aš matau, kad egzistuoja konsensusas. Kalbėjome faktiškai apie filosofinius dalykus ir iš pasisakymų matau, kad yra sutariama tais principiniais klausimais. Taip pat Visi sutarėme, kad problemos yra sudėtingos, jas teks spręsti Europos vadovų tarybai. Ir aš manau, kad e, terminą istorinis e, reiktų, jo nereiktų piknodžiauti. Taip pat pritariu, kad vyrauja susirūpinimo ir baimės atmosfera ir ta atmosfera mums tikrai nėra naudinga. ES lyderiai turi to nepamiršti kai sės prie stalo ir aptars klausimus rytoj ir poryt. Mano ir pirmininkančios valstybės šūkis yra štai koks - reikalinga abipusė pagarba, atsakomybė ir solidarumas. To mes turime siekti dirbdam, dirbdami Europoje, ar kalbėtumėme apie ekonominę valdyseną, ar Šengeno, reformos, Šengeno sistemos reformą, ar prieglopstį, ar plėtrą, Visi sprendimai turi būti grindžiami bazinėmis vertybėmis. Daugiau stipresnės Europos e, reikia mums, apie tai visi kalbėjome. Ir per pastarosius šešis mėnesius būtent tomis vertybėmis mes ir paremėme savo darbą, spręsdami bendras problemas ir ieškodami bendrų sprendimų. Galiausiai norėčiau paliesti tuos klausimus, kuris, kuriuos paveldėjome iš ankstesnių pirmininkančių valstybių, tuos klausimus, kurie mums buvo patikėti kaip namų darbai iš tarybos pusės. Turėjome pasiekti susitarimo konkrečiais klausimais su jumis. Pradėsiu nuo ekonominių klausimų. Jau kalbėjome apie Europinį semestrą. Norėčiau padėkoti komisarui Šepčiovičiui tikrai verta bandyti piliečiams paaiškinti, kas yra Europinis semestras. Semestro esmė yra užtikrinti daugiau skaidrumo, suprasti, kaip kiekviena valstybė narė tvarko savo fiskalinius reikalus, biudžetus. Ir puiku, kad Europos parlamentas daug, tiek daug dėmesio skyrė naujai įvestam Europiniam semestrui. Taip pat reikalingas griežtesnis biudžeto valdymas, Ir augimas įmanomas tik tai sunkaus darbo ir kūrybingumo būdu. Norėčiau pateikti kelias priežastis, kodėl aš siūlysiu, kad dabartinį tekstą reikėtų patvirtinti. Jis yra geresnis nei pirminis pasiūlymas. kiekvienu klausimu mes darėme nuolaidas parlamentui. Netgi dėl atgalinės kvalifikuotosios daugumos sistemos mes irgi darėme nuolaidas parlamentui. Kai ponas Lamsdorfas teigė, kad šiame pakete yra viena svarbi priemonė atbulinė kvalifikuotojai dauguma. Aš tam nepritariu. Geriausias šio paketo elementas yra tai, kad visa sistema yra susijęta su saugikliais ir patikrinimais, kurie mums leis išvengti krizių ateityje tokių, kuris smogė devintaisiais metais. Kalbant apie laisvas menų judėjimą, norėčiau pasakyti, kad Teisingumo ir vidaus reikalų taryba Birželio 9 dieną išsiderėjo dėl tarybos išvadų, kur yra išsaugoma judėjimo laisvė. Nes mes sugebame prisitaikyti prie naujų iššūkių. Ir skubos tvarka priemonės galime taikyti tik tai susiklošius ypatingoms situacijoms. Na, o dėl teisėkuros pasiūlymų mes tikimės, kad toks pasiūlymas bus pateiktas rūdienį ir galėsime tuomet kartu jį pakoreguoti. Ką tik gavau žinių, kad e, šiuo metu, kai vyksta plenarinė sesija, vienintelis neišspręstas klausimas dėl Frontexo jau yra išspręstas, taigi dėkoju už bendradarbiavimą ir tas vienintelis neišspręstas klausimas jau išspręstas. Dar vieni namų darbai yra susijęs su Europos Centrinio banko skolinimo gebėjimais. Mums pavyko pasiekti kompromiso su parlamentu. Tai leis mums išspręsti Šiaurės Afrikos valstybių problemas. Norėčiau sureaguoti pono Tabadžiai pasisakymą. Privalau atmesti kaltinimus, kurie tikrai yra pagristi vidaus politikos motyvais. Jis turėtų savo kolegų paklausti apie, savo, apie jų darbą, nes ekonomikos reikalų komitete klausimuose vakar atmosfera buvo labai visiškai kitokia nei, nei tokia, kokią jūs nušvietėte. Taip pat reikia ponė Tabadžiai, pasiskaityti valstybių narių reakcijos į mūsų pasiūlymus. Jūs galite, žinoma, tuos pasiūlymus kritikuoti. Tokią teisę turite. Europos Sąjungoje mes e, būtent ir diskutuojame ir bandome išspręsti problemas. Ir dar, ponai Tabadžiai, norėčiau štai ką pasakyti. Vienas pozityviausių Vengrijos pirmininkavimo elementų, raktas į sėkmę, koks jis buvo. Tai buvo sutarčių laikymasis ir įvairių institucijų kompetencijų galių užtikrinimas. Dabar perduodame šešetuko paketą. Jums padarėme viską, ką galėjome, ponas Baroso ir jo kolegos pagyrė pirmininkančią valstybę už pastangas, visi parlamentarai irgi mus gyrė komitetų posėdžiuose. Hermanas Van Rompojus yra Europos tarybos pirmininkas ir jis dabar gali elgtis taip, kaip jam atrodo tinkama. Na ir galiausiai norėčiau kreiptis į jūsų Kroatijos stojimo klausimų. Aš sakiau, kad nereikia perdėm dažnai naudoti būdvardžio istoriškas, istorinis. Bet šiuo atveju dė, visgi turiu pasakyti, kad tai yra istoriškai svarbus momentas, tai yra labai svarbi žinia Vakarų Balkanų valstybėms, būtent, kad jos turi ateitį Europos Sąjungoje. Ir tikimės, kad vyriausybė ir valstybių vadovai galiausiai priims sprendimą dėl Kroatijos įstojimo Europos Sąjungą. Paskutinėmis pirmininkavimo valandomis tikėsimės, kad bus užbaigtos narystės dėrybos ir ištisą parą dirbame tam, kad galutinė ataskaita būtų pozityvi, palanki. Ataskaita buvo pristatyta birželio 10 dieną ir Kroatija dirbo nuolatos tarybos darbo grupėse, nuolatos juos matėme ir tos grup, tų grupių posėdžiai buvo labai aktyvus tam, kad užbaigtumėme darbą laiku. Uh, Na, jums jau dėkojau, bet taip pat turėčiau padėkoti ir Ispanijai bei Belgijai už tai, kad padėjo mus, mums įgyvendinti trijulės programą ir norėčiau palinkėti sėkmės būsimai pirmininkaujančiai valstybei Lenkijai. Ačiū. Ačiū. Baigiame diskusijas šiuo klausimu, pereiname prie kito. Tai yra pono Des pranešimas dėl